Mes chers collègues, bonjour. Labadiena, kolegos. Labai atsiprašau, kad vėluoju. Kol kas dar nesisveikiname labą vakarą. Dar reikia sulaukti šeštos valandos dabar, bent geriausiu atveju yra popietė. Izmail, laba diena. Kągi galime pradėti. Jeigu nieks neprieštrautė, pradėsime nuo darbo tvarkės patvirtinimo. Jei pritarėte, gerai, toliau. Balandžio 12 dienos posėdžių protokolo tvirtinimas. Jeigu nieks neprieštaraujate, tada tvirtiname. Pirmininkės pranešimai. Jums pasisekė, neturiu ką pasakyti, ir iš karto pradėsime nuo judumo dokumentų rinkinio. Sunkia svorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimas į tam tikrą infrastruktūrą. Kristin Rodalen Bonfoy. Krone nėra, nėra, salinė nėra. Kaip čia yra dabar? Pirmadienį nieks neteina į posėdžius. Netrukus suteiksime žodį pranešėjai, o dabar. Aš pati labai norėčiau pasveikinti į mūsų posėdį atėjusius lankytojus. Jie atvyko iš Visbadeno universiteto teisės fakulteto. Tai yra studentai posėdžių salės gale. Juos pakvietė ponas Galeris. Taigi sveiki atvykę. Jums teisininkams tai gali būti įdomu, nes mes tikrai nagrinėjom teisinius aspektus ir galbūt vieną dieną jūs patys čia posėdžiausite. Taigi galbūt šitą ir sužinosite. Taigi pradėsime nuo judumo dokumentų rinkinio ir transporto priemonę apmokestinimo. Taigi dabar žodį suteiksime tiek pranešiai, tiek šešėliniai pranešiai, tiek ponui Daus, kurio nėra. Jis yra Envi komiteto šešėlinis pranešėjas. Ir taip pat kreipsimės paskiau į komisijos atstovus. Ar jums viskas gerai? Puiku. Kągi, pone Hovodalion, žodis jums. Dėkoju pirmininkė, kolegos. Prieš pristatydama kompromisinius pakeitimus, prie kurių tikrai daug praleidome laiko juos raždami su šešėliniais pranešėjais, aš labai norėčiau padėkoti tiek komitetui, tiek šešėliniam pranešėjim, nes mes tikrai parengėme rimtus kompromisinius pakeitimus. Laiko turėjome nedaug, kompromisai apima visas teksto temas. Žinoma, kompromisus nepalaiko visos frakcijos, tai yra nieko nuostabaus, bet e, tikrai dėl daugelio kompromisų pritarimas yra. Pirmiausia, e, yra kelių mokesčio nukreipimas į tam tikrus sektorius, dėl to yra pritarimas dėl kelių apmokestinimo kalnos, kalnų regionuose, dėl periferinių regionų, taip pat kelių surinkimo, taip pat dėl sunkios svorio transporto apmokestinimo priklausomai nuo išmetimo, CO2 išmetimo. Dėl visų šitų e, pakeitimų yra pritarimas. Džiugu, kad taip pat e, yra pritarta, kad e, iki 22 gruodžio pabaigos yra nukeltas eurovinietės įgyvendinimas. Tai atitinka Baltosios knygos principo naudotojas moka arba trišiais moka įgyvendinimą. Dėl kitų kompromisų dar vyks diskusijos. Ir, pavyzdžiui, rytoj šešėliniai pranešėjai renkasi, kad aptartų neišspręstus dalykus. Dėl išorės e, kaštų, tai čia siūlau apibriežti NV komitete minimalius e, mokesčius susijusius su mm, e, šia, šiuo principu o taip pat kalbėsime apie transeuropinio tinklo sunkesvorių transporto priemonių apmokestinimą. Lengvosios transporto priemonės jautrus dalykas, turime tęsti diskusijas, puikiai suprantu valstybių narių susirūpinę, bet noriu pabrėžti, kad kompromisuose pasiūlyta data 25 gruodžio 31 leidžia gyvendinti priemonės laipsniškai ir valstybėms turėti pakankamai laiko prisitaikyti prie ES teisės aktų. Pagaliau siekiant išvengti nesusipratimo, noriu atkreipti dėmesį, kad e, apmokestinimas už e, transporto spūstis neįpareigoja valstybių narių įgyvendinti šios nuostatos, bet e, tiesiog suteikia galimybę tą apmokestinimą pritaikyti. Taigi užtikrinu kolegas, kad šita nuostata bus neprivaloma. Taip pat e, direktyvos e, taikymos ryties išplėtimas antrinėms transporto priemonėms. Tai e, irgi neįpareigoja valstybių narių įdėkti kelių rinkliavos sistemų antrinėms, antrinėms infrastruktūroms, kelių tinklams. Tai tik tai numato, kad ES būtų išvengta tam tikro e, kelių apmokestinimo fragmentavimo aspekto. Taigi kompromisai tikrai e, atsižvelgia į komisijos užsibrieštus e, tikslus, pabrėžiame, kad išorės apmokestinimas yra svarbus ir atsižvelgiame tiek į socialinį poveikį tiek į kitus aspektus. Tiek pirmininkė trumpai ir nepamirškite, rytoj dar mes turime posėdį ir toliau dirbsime dėl kompromisų. Dėkoju pranešėjai. Dabar pradėsime diskusijos. Žoš Bach. Ačiū pirmininkė. Iš karto norėčiau pradėti pasakydamas trumpą pastabą pastebėjimą veikiau. Mes tikrai puikiai bendradarbiavam su pranešėjai ir su kitais šešėliniais pranešėjais. Puikus darbo metodas. Tai mane visiškai tenkina. Pranešėjai teisingai pastebėjo, kad mūsų pasiekti kompromisai yra geri. EPP pasisakė už spūščių apmokestinama, bet mes manome, kad tai bus dvigubas mokestis. Kitas dalykas, EPP nepritarė taip pat e, taisyklių išplėtimui nukreiptam regioniniams keliams, antriniams, taip vadinamiems, e, tinklo keliams. Tam mes EPP negali pritarti, nes e, galvoja, kad šiais klausimais reikia mm, remtis subsidiarumo principu. Valstybės narės pačios geriau suvokia, kokia yra situacija šalyje, regionuose, dėl to tokia vienašališka taisyklė netinkama. Bendrai paėmus pasiekėme neblogą kompromisą diskusijose. Ateityje reikės rinkti vis daugiau informacijų ir žinoma, nekuriant didžiulio demokra... E, biurokratinio aparato. Noriu pasidžiaugti, kad mums pavyko taip pat įtraukti į pakeitimus taip pat ir tiekėjų e, krovininės ir lengvasis transporto priemonės. Taip pat pabrėžiame, kad į diskusijas reikėtų įtraukti klausimą ir dėl tvarių stovėjimo aikštelių. Rytoj kalbėsime dėl dviejų dalykų. Tai yra taip vadinamo phasing out proceso taikomo keleiviniam transportui. Klausimas neįspręstas, turėsime apie tai kalbėti ir toliau. Ir kitas dalykas. E, skirsime keliavinį transportą nuo sunkia svorio transporto. Apie tai kalbėsime. Taigi labai tikiuosi, kad rytoj mes pasieksime ir sutarimą dėl kitų klausimų. Dėkuoju ponui Bar. Ponas Rikė. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už kokybišką tą įžanginį darbą ir toliau vykusias diskusijas. Mūsų frakcijos pozicija neįsiskyrė, nes diskusijos nebuvo labai aršios. Mes e, gal manėme, kad reikėtų šiek tiek sugriežtinti komisijos pateiktą pradinį tekstą. Mūsų laukia dar trilogo posėdžiai, nemanome, kad jie bus problematiški. Taip mes norime, kad nuostatos būtų išplėstos ir e, lengvosioms e, keliavinėms transporto priemonėms. Dabar dėl taip vadinamo antrinių kelių tų įtraukimo ar įtraukti ar neįtraukti į pakeitimus. Taip, jeigu jos, jeigu šie keliai patektų į subsidarumo principo taikymo sritį, tai tuomet manau, kad būtų sunku administracinių požiūrių suvaldyti visą sistemą ir tai nu, tokiu būdu nukentėtų vidaus rinka. Todėl mes norime palaikyti pranešėjos poziciją. Toliau. Vietos valdžiai būtų labai svarbu reglamentuoti jų kompetencijoje esančius kelius. Ir remiantis šitą direktyvą, vietos valdžia pati turėtų turėti galimybę apsispręsti dėl tų antrinių kelių. Toliau. Saugios stovėjimo aikštelės. Čia mes negalime kalbėti apie privalomas nuostatas, nes tiesiog situacijos galime nebesuvaldyti, nes akivaizdu, kad tokių saugių stovėjimo aikštelių dar nėra, ypač prie tų didžiųjų kelių. Dėl teršėjas moka principo ir kitų principų, tai manome, kad tai yra jie labai esminiai reglamentų, juos palaikome matėme, kokios reakcijos kyla už parlamento ribų, taip sakant. Tai laukiame sudėtingų diskusijų su taryba. O pranešėjos parengtas atliktas darbas tikrai mums padės ir lauksiu visų frakcijų pritarimo tolimesniam mūsų darbui. Ačiū, ponui Rikė, toliau ponas Dalundė. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš esu atsakingas, e, atsakinga kolegė negalėjau dalyvauti frakcijoje, taigi aš jo kolegos vardu pasisakysiu. Mes matome daug pozityvių aspektų šiame pasiūlyme, juolab, kad mes norime išplėsti reglamentą įtraukiant ir antrinius kelius ir taip pat numatyti priemonės pagal kai mokesčiai skaičiuojami pagal įveiktą atstumą, tai yra pozityvūs dalykai, taip pat mes norime, kad būtų įtraukti ir su klimato kaita susiję kaštai į bendrus kaštų paskaičiavimus. Taip pat yra aspektų, kurių pasigėdome šiame pasiūlyme, pavyzdžiui, kad motociklai ir lengvosios transporto priemonės būtų įtrauktos į šį reglamentą. Taip pat mes manome, kad ES galėtų daugiau prisidėti finansuojant tam tikrų, tam tikrų priemonių gyvendinimą. Taigi tiek apie pasiūlymą. Dėkoju. Merci beaucoup, monsieur Dalundai. Ačiū, ponui Dalundai. Pone Kilionen. Labadiena. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už puikų bendradarbiavimą e, pranešėjui ir, vis, pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams. Šyrit antrą valandą ryto turėjau išvykti, kad suspėčiau į transporto komiteto posėdį šiandieną, kad galėčiau pasisakyti čia ir padėkoti kolegijai Kristinai ir jos komandai, kurie labai puikiai ir konsultyviai padirbėjo. Aš pateikiau įvairių pasiūlymų ir buvo galiausiai į kai ką atsižvelgta ir parengtas geras kompromisų paketas. Yra keli dalykai, kur mes galbūt tikėjomės griežtesnių formuluotų, kitokių formuluočių, ypač kalbant apie stovėjimo aikšteles ir tuo, tuo kiek tai susijęs su saugiu eismu, ar būtų privaloma rengti tokias stovėjimo aikštelės ar ne. Ir galiausiai mes kalbame ir apie autobusus, sunkvežimius, autobusiukus. Na, kalbant apie emisijas, irgi čia yra šiokių tokių sunkumų, bet tikiuosi, kad rytoj, įvykus dar vienam šešėlinių pranešėjų susitikimui, mes galėsime aptarti visus likusius klausimus. kalbant apie tai, ko siekia parlamentas, mes labai daug kalbame apie aplinką, klimato kaitą ir kaip į visą tai atsižvelgti, nustatant tą euroviniečių sistemą ir pasiruošti trilogo posėdžiams tinkamai. Aišku, siekiai kartais gali būti šiek tiek didesni nei įmanoma pasiekti, bet labai svarbu, kad trilogo posėdžiuose uh, neatsidurtumėme tokioje situacijoje, kai reiks pasirink, pasirinkti mažesnį, mums mažiau tinkamą variantą, kalbant apie klimato kaitos tikslus. Mažesnį nei mes tikėjomės. Na, bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Esu įsitikinusi, nors ir turėjome gan aktyvių diskusijų, vis tiek bendradarbiavimas buvo puikus. Ačiū. Dėkoju, poniai Kilionin. Pone Jūto. Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu pasveikinti pranešėją, puikus darbas, puikios, puikus rezultatai. Esu tikra, kad mums pavyks susitarti dėl teksto, kuriam pritartų daugelis. Aš iš savo pusės galiu išsakyti dar kartą savo pozicijas visiškai galiu palaikyti principus naudotojas moka ir tiršėjas moka. Dar liko klausimai dėl taip vadinamo antrinių kelių tinklo. Kompromise buvo pasiūlytas e, tekstas ir ta vizija mums primtinesnė, palyginus su pradinio komisijos tekstu. Suprantu, kad kai kuriuose šalyse, taip vadinami, antrieji keliai neką prastesni už tuos pagrindinius. Ir pranešėja irgi laikosi panašios pozicijos. Tai yra jos pagrindimas. Bet yra tokių valstybių, kuriuose tie antriniai keliai gerokai skiriasi nuo pagrindinių kelių. Ir palikti valstybėms narėms sprendimo teisę ar apmokestinti tuos antrinius kelius, tikrai reikštų, kad e, rezultatai būtų nepageidaujami. Dabar dėl e, visiškai galime palaikyti automobilių su nulinėmis emisijos neapmokestinimo. Tai būtų paskata naudotis netaršiomis transporto priemonėmis, tačiau tokia paskata neturėtų būti laikė, taip sakant, beribė reikėtų ją pamažu atšaukti tuomet, kai jau bus pasiektas tam tikras tikslas, kad e, automobilių parko dalis būtų, sakykime, tam tikra dalis būtų tos mažataršės transporto priemonės. Todėl nenorėtume, kad šita paskata būtų laikė neribota. Taip pat e, pritarėme, kad e, kelių mokesčiai būtų panašus į taip pat ir geležinkelių mokesčius. Bet e, taip pat noriu pasakyti, kad mes siūlome padidinti kelių apmokestinimą, kad e, tie patys piliečiai galėtų, turėtų galimybę uh, patikrinti, ar surinktos lėšos yra reinvestuojamos į infrastruktūrą, į saugumo priemonės. Tikrai pasistengime, kad niekas nenukentėtų, o tos investicijos konkrečiai prisidėtų prie infrastruktūros tobulinimo. O dėl likusių dalykų tai tikrai kartoju, kad palaikau pranešėją ir tikiuosi, kad sulauksime gero galutinio teksto. Merci beaucoup, Madame Ajuto. Madame Arnaud. Ačiū, ponia Ajuto. Toliau, ponas Arnočius. Pone, dėkui. Pirmininkė, ačiū pranešėjai. Nepasiklyskime šitose klausimuose, kokie čia bebūtų tie kompromisai, gerbiame pranešėjai, gyvenimas yra toks, kad turtingiausio kontinento gyventojai net ir po 20 taupimo metų laikotarpio neturi už ką išlaikyti ir remontuoti kelių. O čia siekiame išpešti kuo daugiau pinigų iš paprastų e, kelių naudotojų, tuo tarpu kaip pradžioje buvo numatyta apmokestinti tik tai sunkias svorės transporto priemonės. Taigi ne užkraukime naštos paprastiem vairuotojim. Čia mes turime grįžti prie pradinės minties, reikia apmokestinti sunkios svorės transporto priemonės ir ypač pačias didžiasias kompanijas. Kaip Prancūzijos deputatė, aš nenorėčiau dalyvauti šitame e, nesažiningame žaidime ir nepalaikysiu kompromisų, ypač pranešėjos kompromisų, kurie, kuriuose numatoma didesni mokesčiai paprastiem vairuotojam. Taip pat pažydžiamas ir kai kurie laisvės principai, tai yra judėjimo laisvė, kuri neturėtų būti apribota numatant mokesčius paprastam piliečiam. Dėkoju. Toliau ponas Kor. Ja, liebe Christine, ich bin sehr froh über die größtenteils auf. Ačiū. Krist, Kristina, aš labai esu patenkintas daugeliu kompromisinių pakeitimų, kuriuos tu uh, pristatėjai, bet aš norėčiau vis tiek kelias pastabas išsakyti. Pirmiausia, negaliu pritarti kompromisui, kur yra numatytos, numatyti grūšių mokesčiai, netgi laisvanoriški mokesčiai, nes grūstis jau ir taip reiškia didelės išlaidas, dėl to aš manau, kad toks mokestis būtų dviguba našta vairuotojams. Aš manau, kad grūšių mokesčiai, kuriuos dabar taikome, turėtų būti panaikinti. Tikrai neturėtumėme numatyti naujų tokių grūšių mokesčių. Toliau antras dalykas. Valstybės narės turi turėti galimybę atsižvelg... turi turėti galimybę pateikti savo ypatingus ypatumus ir geografinius ypatumus. Ir gali būti tokiais atvejais taikomi, taikomos išimtys. Pono Lundgreno gaila nėra salėje, jeigu jisai dalyvautų posėdėje, aš norėčiau pasakyti, kad čia kalba eina ne apie jo senus automobilius, bet istoriškai reikšmingus senus automobilius. Ačiū, ponė Šmit. Dėkoju. Pirmiausia, aš manau, kad mūsų pranešėja puikiai atliko darbą ir šešėliniai pranešėjai taip pat puikiai padirbėjo, nes buvo numatyti tie dalykai, kurie nebuvo labai paprasti. E, reaguodama į pono Deliundę pasisakymą, norėčiau pasakyti, kad tai nėra pozityvus žalesis perėjimas. Ne apie tai nekalba, mes tiesiog norime pasirūpinti, kad būtų sukurta racionali, tvari sistema, primtina visiems vairuotojams Europoje. Ir aš tokį siūla, siūlymą atmetu, nes mano manimu tokiu atveju bus kur kas brangiau vairuoti automobilį ir tokiu būdu bus pažeidžiamas subsidiarumo principas, nes subsidiarumo principas kaip nekaip yra labai svarbus. Kalbant apie kelių rinkliavas, e, sunkės, kalbant apie sunkias svorės, e, transporto priemonės, CO2 emisijas, tai aš manau, techniškai kalbant, tai, kas čia yra siūloma, nėra primtina, nėra racionalu jeigu pažvelgtumėme į naujų kelių tiesimą ir panašiai, tai CO2 klausimas, aišku, yra labai svarbus, bet manau, kad yra kitų būdų, kaip būtų galima numatyti mokesčius kūrui, pavyzdžiui. Na ir iš principo nemanau, kad netgi turime pagrindą visoje ES taikyti kelių mokestį pagal nuvažiuotą kilometrą, kalbant apie lengvas svorės transporto priemonės. Nes direktyva juk bandoma išvengti rinkos iškraipimų, kalbant apie prekių pervežimą. Ir čia kyla būtent toks pavojus, nes pavyzdžiui, jeigu aš keliaučiau iš vienos vietos į kitą, aš galbūt nebūtinai galėčiau užsitikrinti konkurencingą kainą. Taigi aš manau, kad pačios valstybės narės turi pasirūpinti, kaip jos nori, jeigu nori apmokestinti lengvosius automobilius. Na ir kalbant apie vairuotojų tautybę ir diskriminavimą tautybės pagrindų, tai iš tiesų nėra priimtina jokių būdų, nes čia galime netgi atsidurti teisingumo teisme Austrija, pavyzdžiui, dabar yra jai iškeltas toks, iškelta byla. Kalbant apie grūšių mokesčius, tai tikrai niekam nepatinka stovėti grūstyje ir autobusiukų vairuotojai prekes pristatantys vairuotojai iš tiesų nepasirenka irgi, negali pasirinkti pristatymo netgi laiko. Tai yra papildomos problemos, papildomos išlaidos vairuotojams ir papildomas priekabėjimas prie jų negalime tokių mokesčių nustatyti. Dėkoju. Ponas Delytė. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpi du pastebėjimai, kurie jau buvo minėti šešienio pranešėjo Žoržbach, kad apie keleivinį transportą. trumpų ir ilgų maršrutų autobusus. Kaip žinia, tai tikrai prisideda prie intensyvesnio eismo ir emisijų, bet jų galbūt nėra lygiai tiek pat įvairiose valstybėse narėse. Jų tinklas dažniausiai yra susijęs su tuo, kiek teikiama geležinkelio paslaugų vienoje ar kitoje šalyje ir kiek jos yra prieinamos. Dėl to aš manau, kad valstybės narės turėtų sugebėti čia turėti pakankamai lankstumo, kad galėtų prisiderinti pačios prie tų autobusų apmokestinimo. Ir dar vienas minėtas dalykas yra keliaviniai automobiliai. Ir čia, aš manau, turėtumėme būti dar atsargesni ir leisti turėtumėme valstybėms narėms pasirinkti patį veiksmingiausią apmokestinimo būdą. Niekas nekvesionuoja teršėjas moka ar vartotojas moka principo, tačiau jeigu privalomai bus numatyti mokesčiai pagal atstumą, tai nebus tinkamas variantas, nes bijau, kad piliečiai tiesiog e, pervažiuos į regionius vietos kelius ir tai sukurs dar daugiau grūščių, sukels eismų, eismo problemų, eismo saugumo problemų ir dar daugiau taršos. Taigi aš manau, kad e, čia reikia išsaugoti valstybių narių subsidiarumo ir lankstumo principus. Lai jos pačios pasirenka, kaip nori apmokestinti keleivinės, keleivinės transporto priemonės. Dėkoju. Ačiū. Ponas Liberatski. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Dėly. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Iš tiesų nebuvo lengva pasiekti šio sprendimo. Ir pirmiausia, bendro pobūdžio išvada. Tai yra tas procesas, kuris eina į pabaigą. Ir mums reikia kuo galima daugiau kelių, kad keliai būtų kuo galima geriau naudojami, racionaliau naudojami. Ir čia yra kainos prieinamumo klausimas. Tai yra esminis dalykas. Taigi aš dabar norėčiau kreiptis į pranešėją ir iškelti štai kokį klausimą. Jeigu mes apmokestinsime antrinius kelius, ar nereiktų įtraukti ir tam tikrų rekomendacijų, pagal kurias lėšos būtų skiriamos būtent tam, kad būtų didinamas eismo saugumas tuose keliuose. Turiuomenį antrinius kelius, antrinės reikšmės kelius, ypatingai, kai yra lygiavertė sankryža su geležinkelio bėgiais. Nes geležinkeliai nenori investuoti. Kelių operatoriai sako, kad tai irgi mums nerūpi, o čia didžiulė rizika slypi, nes vis dažniau atsitinka avarijų tarp automobilių ir traukinių. Mes norime plėtoti geležinkelių tinklą, bet mes turėtumėme pagalvoti, ar nereiktų skirti kažkiek lėšų ir tam, kad galėtumėme lygiavertės sankryžas pagerinti. Merci beaucoup. Madame Praswater, la, la parole. Ačiū. Also mir ist es auch wichtig, dass es Kostenwahrheit gibt im Güterverkehr und Dėkoju. Aš irgi manau, kad reikia kaštų skaidrumo šiame sektoriuje ir mes turime atsižvelgti ir iš, į išorės uh, sąnaudas, kaštus, triukšmas, tarša, visi tie dalykai turi būti įtraukti. Austrijoje pas mus yra taikoma viniečių sistema, nėra mokesčiai grindžiami įveiktų atstumu ir tai mums sukelia problemų, nes mes neturime ekologiškos kelių apmokestimo sistemos ir akivaizdu, kad reikia keisti tą modelį kuris yra sėkmingas ir tai mums sukels papildomų problemų. Ir bendrai galėčiau pasakyti, kad vinjetė pasiteisino mūsų šalyje, kalbant apie projektų finansavimą ir panašiai, ir mes nenorime to modelio atsisakyti. Taip pat, aišku, reikia nepamiršti, kad dažni kelių naudotojai, jiems tai reikš papildomus kaštus ir kaip tas bus daroma. Eurovinietės sistema, aišku, reiktų ją peržiūrėti, Reikia atsižvelgti į įvairias, įvairius aspektus, bet reikia kažkokios tai bendresnės sistemos Europoje. Dėkoju. Dabar kreipiuosi į komisiją. Eti Liežborg. Iš suteikdama žodį dar norėčiau pasakyti vieną svarbų dalyką apie eurovinietę. Transporto komitete mes priimame teisės aktus tik tuomet, kai turime aiškius tikslus ir uh, tie svarbus tikslai turi mus orientuoti. Aišku, mes suprantame, kad tai yra klimato iššūkis, galbūt ne visi tam pritarė, bet taip pat yra ir visuomenės veikatos iššūkis, nes skaičiai Europoje yra baisūs ir galėčiau priminti, šimtas tūkstančių iš ankstyvų mirčių Europoje ir jei, kasmet. Ir jeigu mes nesugebėsime priimti tokių teisės aktų, kuriais užtikrinsime piliečių gerovę, tai bus negerai. Taigi dabar žodis komisijai. Merci, madame la, la présidente. Euh, alors, si vous le permettez. Ačiū, ponė. Sur... Ačiū, pirmininkė. Žanginės pastabos dėl pranešimų. Noriu iš karto pastebėti, kad Mes komisijoje tikrai turėjome daug susitikimų, diskusijų su pranešėja, su šešėlinė pranešėja, su TRAN komiteto nariai. Konstruktyvūs tie susitikimai buvo. Ir aš šiandien kaip tik ir noriu padėkoti visiems parlamento nariams už tokį jūsų darbingą požiūrį. Kitas dalykas tai yra terminai. Jūs žinote, kad taryboje diskusijos sunkiai stumėsi į priekį, Birželio 7 bus e, ministrų tarybos posėdis, kuriame turėtų būti sutarta dėl bendrojo požiūrio. Diskusijos, žodžiu, kaip sakiau, sunkios. Ir parlamentas čia turėtų e, tikrai turėti tai omenyje. Mes norime, kad e, TRAN komitetas pasistengtų kaip įmanoma greičiau iki gal gegužės 24 dienos užbaigti ir nubalsuoti dėl teksto, kad e, iki birželio ministrų tarybos susitikimo būtų siūsta aiški žinia. Tiek trumpai įžanginių pastabų. Dabar dėl Eurovinėtės direktyvos pranešimo, tai jau trečioji peržiūra. Iš tiesų, iš Eurovinėtės liko tik tai pavadinimas, nes mes gerokai nutolome jau prieš 20 metų priimtos direktyvos teksto. Taip, tikslai yra ryštingi, reikia pastebėti, kad pranešėja laikosi dar grįžtesnės po, po pozicijos ir tikrai atspindi ir komisijos baltoje knygoje išdėstytą poziciją, ypač dėl principų naudotojas moka, teršėjas moka. Taryboje darbai nepasistumėjo į priekį, todėl mes jau iš karto šiandien, pavyzdžiui, buvom ryte susitikę su pirmininkausiančios Austrijos atstovais, kurie tikrai pasiruošę tęsti darbą. Diskusijos dėl Eurovinietės direktyvos be kitako irgi tęsis toks kontekstas. Labai svarbu, kad parlamentas aiškiai apsispręstų, ko jisai pageidaus naujame direktyvos tekste. Neaptarinėsiu visų pakeitimų. Jau dviejose ankstesniuose diskusijose komisija išsakė savo poziciją, kad iš esmės palaiko atliekamą parlamento darbą turiu pastebėti, kad daugelis klausimų yra tikrai labai sudėtingi technologiniu požiūriu ir pateikti kompromisai yra labai kokybiški. Vienas neigiamas pastebėjimas. Kai yra dėgiamas kelių surinkimo naujas punktas, tai mes pagidavome, kad apie tai komisija būtų iš karto informuojama. Kam reikalingi tokie pranešimai? Tikrai ne, nenorime apkrauti valstybių nauja biurokratinė našta, bet tiesiog norime patikrinti, kad e, tie naujai rinksimi mokesčiai būtų sąžiningi. Tai norime paraginti pranešėją kad būtų išvengta tokių papildomų išimčių naujoje direktyvoje. Dėl to ir pageidaujame tų, kad komisija būtų informuota. Žinote, kokios tos šalis ir žinote, apie kokius kalnus čia buvo kalbėta. Ir pastaroji šalis tikrai pažadėjo pranešti komisijai tiek, apie tų bazinių, tiek apie naujų kelių mokesčių surinkimo punktų įrengimą. Tai bendrai prieimus labai pozityvus įspūdis. Ačiū komisijos atstovui ir dabar dar kartą žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Na ir aš turiu pasakyti, kad mes irgi daug, didžiąją daugumą nubasavome dėl baltosios knygos, kurie du principai - naudotojas moka, teršėjas moka. Netrukus bus parlamento rinkimai ir dėl to labai gerai būtų, kad e, būtų tas testinumas ir būtų laikomasi mūsų nubalsuotų įsipareigojimų. Mes tiesiog apibrėžiame tos principus ir norime, kad dėl, nuo jų nebūtų nukrypta. Labai ačiū šešėliam pranešėjams jie kalbėdami pabrėžė apie tos ir kalbėjo apie tos kompromisus, dėl kurių diskusijos dar vyksta. Tai yra spūščių mokestis. Galiu suprasti, kad kai kuriams frakcijams, dviejoms frakcijams, klausimas yra problematiškas, tuo tarpu kitos mokestinimą palaiko. Pabrėšiu, kad yra tokių šalių, kur tas apmokestinimas yra diferencijuotas, priklausomai nuo transporto srautų. Ir jam niekas neprieštarauja, ypač jeigu mokestis yra tinkamai išaiškintas visuomeniai. Tai yra priemonė mažinti transporto srautus, mažinti užterštumą, Ir priemonės pasiteisino ir aš pati puikiai žinau šalį, kuri tokius mm, mokestinimus taiko. Antrinio kelių tinklo apmokestinimas. Taip, tai yra subsidiarumo principas ir mes nenorime, kad visi tie papildomi keliai būtų apmokestinti, bet tos valstybės, kurios to pageidauja, gali apmokestinti antrinius kelius, nes mes žinome, kad kai kurie tie antriniai, šalutiniai keliai yra naudojami išvengti mokesčių pagrindiniuose keliuose ir kaip jūs puikiai žinote, ponė Liberatski, tie šalutiniai keliai mažiau saugus. Taigi kaip padaryti, kad tuose šalutiniuose keliuose būtų rimtas saugumas, tai kaip tik mes ir norime, kad surinktos lėšos už mokesčius būtų nukreiptos į tų kelių gerinimą. Ir visi transporto vartotojai turi mokėti pagal nuvažiuotą atstumą, o kai kuriuose šalyse, ne visose žinoma, yra išimtis lengvosioms transporto priemonėms. Daugelį Europos šalių yra tos išimtis ir tai yra nesažininga. O mūsų siūlymas suvienodinti nuostatas, kad visas transporto priemonės ir lengvosios transporto priemonės būtų apmokestintos. Aš pati esu ne tik išrinktoji parlamento narė, bet ir paprasta pilietė. Ir todėl šneku apie tą mokestį, kuris vis viena būtų taikomas visiems, nes ir lengvosios transporto priemonės teršia. Klausimas tik tai, kaip surinktos lėšos bus panaudotos. Taigi norime apmokestinti visus, bet norime taip pat, kad lėšos būtų reinvestuotos į transporto sritį. Toliau sunkiosios transporto priemonės ilgo arba trumpo maršruto autobusai, tai čia mes diferencijuojame mokestį priklausomai nuo um, keleivių skaičiaus. Mes tikrai norime išskirti šitą transporto tipą, atskirti jį nuo sunkiasvorio transporto priemonių. Ir kaip jau sakiau, tai nebus mokesčiai, bet tiesiog taip vadinamos įmokos. O lėšų nukreipimo privaloma nuostata kaip tik užtikrins tą jų reinvestavimą į transportą. Europos parlamentas turi tikrai išlikti tvirtas, pasisakyti vieningai dėl tos sistemos, kad jinai būtų bendrai palaikoma. Taigi trilogose turėsime dar sįką išlaikyti tą vienybę. Taigi dar kartą ačiū. Rytoj paskutinis trilogas, nagrinėsime neišspręstus klausimus ir taip pat, pasinaudodama progą, noriu padėkoti Simon Belijai, tai yra mano asistentas, kuris labai daug dirbo prie šio pranešimo. Sveikinimai. Kągi priminsiu, kad balsuosime gegužės 24 nuo 9 val. ryto. Tęsime darbą. Toliau kitas pranešimas. Pone Kliūn ir jos pranešimas. Jos nėra ir ją pakeičia Vilvon Deikon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano kolegos Dietrė nėra. Ji negalėjo atvykti, todėl aš perskaitysiu jos tekstą. Tai jos tekstas, mano interpretacija. Dėkoju kolegoms už visus pakeitimus. Čia lengva dalis. Pakeitimų skaičius nebuvo didelis, jų buvo mažiau nei 40. Todėl nemanėme, kad reikėtų renkti kompromisinius pakeitimus. Dabar numatomas tiesioginis balsavimas ir paprastas balsavimo sąrašas. Dėl turinio norėčiau dar kartą pakartoti, kad komisijos ar pranešėjo pasiūlymai nekelia pavojaus valstybių narių kompetencijai apmokestinimo srityje, bet priešingai suteikia daugiau lankstumo pagal esamą kompetenciją. Taip pat pabrėžiu, kad labai svarbu, jog mes neprimestume taisyklių, kurios patenka į valstybių narių kompetenciją. Valstybės narės pačios turi nustatyti konkrečias politikos priemonės, kurios bus taikomos šioje srityje. Vėlgi, džiaugiuosi, kad komisijos pasiūlyme yra siekiama išspręsti kelių transporto keliamas problemas tiek socialinės ir ekonominės, tiek aplinkosauginės. Visą tai yra numatoma Eurovinietės pasiūlyme. Didžioji dalis pasiūlytų pakeitimų yra skirti tam, kad neatsirastų papildomų administracinių išlaidų ar nesažiningų išlaidų transporto veiklos vykdytojams. Tokia mano žinia, Dietrė Kliūnė vardu. Dėkoju, ponia Vinter Vandekamp. Puikiai perdavėte žinę. Dabar suteiksiu žodį ponui Artug. Ponios Tarpadėl vardu. Labai ačiū. Paneta Padėl negalėjo atvykti į šiandienos posėdį, todėl aš perskaitysiu jos poziciją, jos tekstą. Kaip SND šešėlinė pranešėja, aš pritariu komisijos pasiūlytam principui. Reikia atsižvelgti į infrastruktūrą ir užtikrinti švaresnės operacijas. Džiugiuosi, kad komisija nori imtis papildomų veiksmų šioje srityje. Sutinku, kad reikia daugiau investuoti į infrastruktūrą, mažinti taršą, įskaitant ir triukšmą Ir kol kas esamos priemonės nepadeda išspręsti šių problemų, o atstumu grįstas apmokestinimas būtų tinkama išytis. Dėl to siekiant pusiausvėros reikėtų poros dalykų. Visų pirma, minimalių tarifų mažinimas turi vykti tik tai tais atvejais, kai sistema yra pagrįsta atstumu. Taip bus išrengta dvigubo apmokestinimo ir galimus sąsiros trūkumo tarp nacionalinių ir vietos biudžetų, nes labai dažnai šie biudžetai priklauso būtent nuo šio mokesčio. Antra, reikia atkreipti dėmesį į laiką. Turime pasižiūrėti, kaip bus paveikta kiekvienos šalies administracija. Ir sumažinimas tik penkeriais metais netrodo pragmatiškas, kadangi kol kas nėra aišku, kokios transporto priemonės bus apmokestintos ir kaip tai paveiks valstybės narės, kurios labai priklauso nuo kelių transporto. Tad noriu dar kartą pasakyti, kad reikia grįsti sistemą atstumu ir pagalvoti, kada geriausia pradėti viską taikyti. Dėkoju, ponė Artug. Dėkoju. Pirmininkė, nėra ką čia daug ir pridurti, nes kaip jums teisingai pastebėjo, pakeitimų buvo nedaug. Mes tiesiog e, nenukrypome nuo komisijos teksto svarbu pastebėti, kad tam tikra prasme yra filosofinis bendrumas su Eurovinietės tekstu, kas man pasirodė visai svarbu. Nors, aišku, valstybėms paliekamas tas subsidiarimo principas. Čia iškyla tame kontekste konkurencijos klausimas. Kaip mes galime harmonizuoti technologinius aspektus nes yra įvairių sprendimo variantų ir dėl to tais pakeitimais, reglamento pakeitimais tekstas lieka atviras. Taigi manau, kad tam tikri pakeitimai man yra priimtini ir, sakyčiau, tekstui turėtų pritarti dauguma, juolab, kad tai yra technologiniai pakeitimai ir nenutosime taip pat ir nuo eurovinietės ir subsidiarumo principų, o taip pat ir išlaikome tą balansą tarp liberalumo bei valstybių narių subsidiarumo principų. Tai ne tik tam tikras politinis, bet ir teisinis e, balansas bei pusiausvyrą, bet taip pat ir įsprendžiami technologiniai aspektai. Tai, o tai yra gerai. Ačiū. Toliau panas Dalundė. E, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš atstovauju Mikel Kramę. Paro trumpų pastabų dėl pakeitimų, kuriuos pateikėme. Mums svarbiausia yra štai kas. Reikia apmokestinti transporto priemonės, kurios iš tiesų prisidės prie ekologinės transporto sistemos. Mąstydami apie transporto sistemą, visų pirma turime galvoti apie tokią sistemą, kuri būtų susijusi su transporto priemonės svoriu. Labai svarbu kad apmokestinimas skatintų lengvųjų transporto priemonių naudojimą, kadangi jos išmeta mažiau teršalų, mažiau kietųjų dalelių ir tai yra kur kas naudingiau aplinkai. Tokios mes norime sistemos, kuri skatintų lengvųjų transporto priemonių naudojimą. Antra, ryšys su klimato kaita. Mes norime, kad vartotojai rinktųsi ekologinius automobilius, kurie netiek kenkia aplinkai. Taip pat būtina investuoti į tyrimus ir inovacijas. Norime, kad būtų kuriami tokie automobiliai, kurie iš tiesų prisidės prie ekologinės transporto sistemos. Dėkoju. Pane Kilonen. Ačiū, pane pirmininkė. Noriu perduoti šešėlinės pranešėjos sveikinimus. Bendradarbiavimas buvo puikus ir šešėliniai pranešėjai patinka pasirinktas darbo būdas kompromisinių pasiūlymų nebuvo, tad kiekvienas gali, var, gali balsuoti savo ruoštų, pasižiūrėsime, koks bus galutinis rezultatas. Dėkoju. Ačiū, ponė Kilonen. Dabar Peter Lundgren. Ačiū. Kalbant apie aplinkosaugai, a, aplinkai palankius sunkias svorės transporto priemonės, tai čia sudėtinga apie tai kalbėti. Kalbant apie tuos mega sunkvežimius, 24 metrų ilgio sunkvežimius, kurie yra naudojami Švedijoje ir labai svarbu iš, išplėtoti ir tokį tinklą kalbu apie 24 metrų ilgio transporto priemonės. Akivaizdu, kad mes turime galvoti apie aplinką transporto sektorija. Tačiau tokios transporto priemonės yra pačios draugiškiausios aplinkai, kadangi kur kas daugiau jos perveža e, negu kitos transporto priemonės, taigi jos pačios draugiškiausios aplinkai. Dėkoju. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. E, dėkoju. E, dabar e, ponė Lėžuo komisijos vardu, kaip Jūs vertinate šį pranešimą? Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, manau, reikia prisiminti, kad pasiūlymo tikslas nėra priversti valstybės narės numatyti mokestį, bet pasinaudoti apmokestinimu kaip paskata tam, kad būtų perėta nu- apmokestinimo prie kelių mokesčių. Mes supratome, kad pranešėja nori supaprastinti komisijos pasiūlymą. Pagal savo pasiūlymą mes norėjome sumažinti mokesčius per penkis žingsnius, o pranešėja kalba apie vieną vienintelį žingsnį. Visgi Yra kalbama apie penkerius metus po naujos direktyvos įsigaliojimo. Jeigu tikslas yra supaprastinti, tai puiku, bet valstybėms narėms būtina suteikti lankstumą, kad jos galėtų iš karto mažinti mokesčius, jeigu to nori. Jei jau kalbame apie vieną žingsnį, tai tada galima būtų kalbėti apie laikotarpį iš karto po direktyvos įsigaliojimo, o ne praėjus penkeriems metams. Dėkoju. Ačiū ponė Ležiuo, e, ponas Vimdek Tenkamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai išsakė labai vertingas pastabas, aš perduosiu jas visas Deidrai Kliūne. Ir taip pat e, išsakysiu tai, ką sakė komisijos narys, komisijos atstovas dėl to paprasto penkių žingsnių, penkių, penkių etapų plano ir po to pateiksiu jums e, rezultatus. Ačiū, ponė Vimtenkamp. Norėčiau priminti, kad šis pranešimas bus dėl jo balsuojama gegužės 24 dieną 9 val. ryto. Ir tęsėme toliau. Ponas Salinį pranešimas, kuris dėja negalėjo atvykti į posėdį, taigi ponas Vandenkamp vėlgi bus ir ponas Salinį atstovas ir pristatys šį pranešimą, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolega Salinį negalėjo atvykti, nes panašu, kad Italijoje vyksta streikai ir negalėjo atvykti laiku, ponas Salinį. Taigi vėlgi perskaitysiu jo tekstą Na ir pažiūrėsime, kaip tai reaguoja šešėliniai pranešėjai ir kiti kolegos. Aš sutiksiu jo požiūriu. Pasiūlymas dėl ETS direktyvos naujos redakcijos buvo paskelbtas komisijos praeitų metų gegužės mėnesį pagal pirmąjį judumo paketą kartu su euro apmokestinimo klausimu, euro tipo variklių apmokestinimo klausimu. Uh, Dabar direktyvos peržiūros tikslai yra dviejopi, nes viena vertus yra bandoma išspręsti problemą dėl to, kad trūksta elektroninės kelių apmokestimo sistemos saveikumo ir naujoje redakcijoje mes bandome užtikrinti, kad sistemos būtų labiau saveikios ir kol kas dėja taip dabar nėra, kai matome, kad apmokestinimo sistemos yra labai skirtingos ir jos tarpusavėje nebendrauja. Tokia bendra sistema leistų palengvinti kelionę per sienas ir leistų užtikrinti laisvą, geresnį laisvą prekių ir žmonių judėjimą. To tikslo pasieksime apibrieždami kiekvieno veikėjo vaidmenį ir suteikdami kiekvienam veikėjui aiškės nuorodas dėl to, kokios gali būti naudojamos technologijos. Antras tikslas, kita vertus, yra išspręsti problemą dėl nesurinktų mokesčių, nes akivaizdu, kad dabartinė teisinė sistema neleidžia keistis duomenimis apie automobilių registravimo duomenis tarp valstybių narių kelių mokesčių surinkimo tikslais. Ir tai, kad trūksta teis, to teisinio pagrindo ES lygmenių, neigiamai paveikia situaciją ir tai kainuoja 300 milijonų eurų per metus. Taigi mes sveikiname tai, kad uh, sukurtas dabar yra teisinis pagrindas, ką siūlo Europos komisija savo naujoje redakcijoje. Tam, kad būtų pasiekti šie ambicingi tikslai, kartu su šešėliniais pranešėjais mes aptarėme aštuonis kompromisinius pakeitimus pačiais svarbiausiais klausimais ir susitarėme dėl daugelio dalykų, ypač kalbant apie tai, kaip dažnai turi būti pateikiami duomenys ir kaip apsaugoti duomenys. Diskusijos vis dar vyksta dėl tam tikrų esminių dalykų, pavyzdžiui, tokių kaip apriptis direktyvos. Ar reiktų įtraukti UVAR, tai yra miestų mobilumas ir MPR sistemą. Bet e, įsivaizduoju, kad mums pavyks surasti susitarimą ir dėl šių likusių klausimų, kai vyks paskutinis mūsų šešėlinių pranešėjų susitikimas kitą trečiadienį. Taigi aš pas, pateiksiu naują pasiūlymo projektą, kur įtrauksiu daugelį šešėlinių pranešėjų pasiūlymų. Ta padarysiu, ko galima greičiau. Dėl to aš tikslo, tikslaus teksto dar neturime. Na ir sieksime naujo kompromiso dėl tų punktų, kurie yra susiję su sprendimu. Ir tie punktai bus papildomai įtraukti į tekstą. Taigi dėkoju už bendradarbiavimą bendradarbiavimą, kurio susilaukiau iš visų kolegų proceso metu. Jisai minėjo tik vieną kolegą, bet aš tą daugiskaitą dar pats nuo savęs pridėjau. Ačiū ponia Vindenkamp. Pone Senalova, žodis jums. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui už tai, kokio požiūrio jis laikėsi šiame procese, už jo pastangas. Mes sutarėme dėl daugumos pakeitimų ir man atrodo, kad turime puikių galimybių judėti į priekį ir sukurti saveikę elektroninę duomenų sistemą. Tokiu būdu, aišku, čia kalba eina apie kelių mokesčius. Ir Tikrai galime panaudoti naujas technologijas tam, kad būtų galima greičiau elektroniškai perduoti duomenis. Ir tą reiktų akcentuoti ir pačiame tekste. Mes taip pat norėtumėme įtraukti automatinio atpažinimo sistemą, kalbant apie registravimo numerius, automobilio registravimo numerius. Tokiu būdu sistema būtų pagerinama ypatingai mažai CO2 išskiriančiose zonose. Ir kitą savaitę vyks dėl šiandien pranešėjų susitikimas. Jo metu mes kalbėsimės apie tai, kaip reiktų bendrai keistis informaciją tarp valstybių. Akivaizdu, kad mes laukiame to susitikimo, to posėdžio ir laukiame paskutinių pakeitimų. Ir taip pat manome, kad tas susitikimas, kuris vyks kitą savaitę, bus labai vaisingas ir mums pavyks užbaigti, išspręsti visus likusius klausimus. Dėkoju. Vintenberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai atsiprašau, kad nedalyvavau diskusijose nuo pat pradžio, tačiau panašu, kad labai greitai žygiuojama per tą darbo tvarkę, tai šiek tiek pavėlavau į diskusijas ir dėl to labai atsiprašau. Na, bet kuriuo atveju visi mes puikiai susipažinę esame su tomis diskusijomis, kurios vyko tarp šešėlinių pranešėjų. Čia jokių paslapčių matyti nėra, juk tai yra labai pozityvi e, darbo aplinka ir mes Esame pateikę tikrai pasiūlymų, kurie bus naudingi, kalbant ir apie pačią direktyvą ir didesnį teisinį aiškumą, kas yra labai svarbu. Taip pat esame pateikę pasiūlymų dėl paslaugų teikėjų, tai irgi bus naudinga. Ir yra dalis parlamento, kuris nelabai palankiai vertina tai, kas man yra labai svarbu. Būtent, kad būtų numatytos, numatyti technologiniai reikalavimai ir kad jie būtų primami įgyvendinimo arba deleguotaisiais aktais, kad jie nebūtų įtraukti į bazinį tekstą, bazinį direktyvos tekstą. Uh, nes panašu, kad tą direktyvą reiks vis tiek naujinti ir jeigu rinkoje naujos technologijos įdėgiamos, tai tada reikia atnaujinti ir teisės aktus, ko galima greičiau. Dėl to norime, kad tas būtų daroma įgyvendinimo ar deleguotaisiais aktais. Kai kurie šešėliniai pranešėjai išsakė abejonės, tačiau tai yra labai svarbus aspektas mūsų vertinimu. Na, bendrai paėmus, aš labai džiaugiuosi, kad daugelis šešėlinių pranešėjų ir pats pranešėjas pozityviai vertino įvairius kompromisus ir padarė viską, kad automatinis automobilio registravimo numerių atpažinimas būtų įtrauktas. Tai yra labai svarbu, ypatingai jeigu mes norime surinkti tuos mokesčius, labai svarbu, kad būtų tokiu pagrindu surenkami tie pinigai. Tai yra taip pat labai svarbu, kalbant ir apie pasienio regionus ir sienos kirtimą. Labai svarbu, kad būtų galima surinkti mokesčius ir iš uh, užsienio vairuotojų. Taigi tai yra labai svarbu, kai kolegos apie tai irgi jau yra kalbėję ir šią savaitę tikimės, kad e, įvyks paskutinis mūsų šešėlinių pranešėjų susitikimas ir būsime pasirengę balsuoti, kaip numatyta, gegužės 24 dieną. Puiku. Ponas Daliundė. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už tai, kad puikiai bendradarbiavo su visais šešėliniais pranešėjais. Tai yra labai svarbus klausimas, galbūt šiek tiek techniškas klausimas, nes daug valstybių, miestų renka tokius mokesčius e, už kelius ir labai svarbu, kad būtų užtikrinamas saveikumas tarp tų mokesčių surinkimo sistemų. Ypač modernėje visuomenėje žmonės gyvena viename mieste, mokosi kitame mieste ir dažnai keliauja ir kerta netgi sienas. Taigi labai svarbu, kad tos sistemos veiktų ir saveikautų tarpusavyje. Ir mes pateikėme pasiūlymų, kur kalbama apie tai, kad ta informacija, kur yra surenkama, kad ji būtų naudojama tinkamais tikslais, kad būtų užtikrinamas piliečių integralumas ir kad ta sistema būtų tikrai labai saugi, kad nebūtų naudojama ta informacija netinkamais tikslais. Ir apskritai, kad žmonės mažiau naudotų automobilius, bet sėstų gal daugiau ant dviračių, uh, ar kitų netaršių transporto priemonių. Dėkoju. Ačiū, ponui Deliundai. Pone Kilionen. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas siunčia šilčiausius linkėjimus visai, pra, visai visiems kolegoms. Bendradarbiavimas vyko puikus tarp išėlinių pranešėjų ir jis tiesiog nori tik pridurti, kad e, tie kompromisai yra primtini daugmaž. Taigi, aš manau, kad e, tai yra visai nebloga mūsų šešėlinio pranešėjo reakcija. E, tai, kas yra siūloma, yra mums primtina, galbūt tai nėra pats tobuliausias variantas, tačiau visai neblogas. Dėkoju. Ačiū, ponė Kilionin. Ponas Lundgrenas, prašau. Na, aplinkosauga skamba labai gražiai, bet. Mes e, turėtumėme kalbėti apie ir elektroninį elektromobilius, bet turime suprasti, kad nėra labai paprasta galbūt visiems pereiti prie tokių transporto priemonių. Ir dabar kalbant apie tų e, registravimo numerio atpažinimą, aš, aš manau, kad tai yra didžiulė problema, kalbant apie transporto parką. Nes yra tokių situacijų, kada yra įsigijamos, įsigijami tie registravimo numeriai. pavyzdžiui, yra įsigijami e, internetu užsienio registra, automobilių registravimo numeriai. Ir pavyzdžiui, yra daug tokių automobilių, kurios, kurie važinėja užsien, su užsienio registravimo numeriais ir mes negalime jų sukontroliuoti, policija negali sukontroliuoti tų dalykų. Taigi dėl to automatinio atpažinimo labai svarbu, kad būtų tokie kontrolės aparatai, kurie leistų policijai ir kitiems atpažinti, atpažinti tas, tuos registravimo numerius, kad e, būtų užtikrinama lygybė tarp tų, kurie moka mokesčius, tie, kuriems jie nerūpi. Dėkoju, ponė Ležuo, komisijos atstovas. Prašom, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Uh, Dėkoju. Po pasitarimo kovo mėnesį buvo padaryta pažanga ir taryboje praėjusią savaitę vyko posėdis. Galiu pasakyti, kad birželio 7 jau, manau, bus pritarta bendrajam požiūriui. Dabar dar paro pastabų. Visų pirma, tai mes daug dirbame su pranešėju ir su transporto komiteto sekretorietu tam, kad rastume tas tinkamas nuostatas, kurios turi būti įtrauktas į direktyvą. Reikia pagalvoti apie visus aspektus, pavyzdžiui, atlyginimą, tai yra viena iš nuostatų, kuri turi būti įtraukta į direktyvą. Visi mūsų nustatyti aspektai turi būti įtraukti ir į pranešimą, kad būtų pato balsuojama ir kad būtų tai įtraukta į trišalį dialogą. Dar viena pastaba šiek tiek kritiškesnė. Neįtraukimas automatinio automobilio registracijos numerio atpažinimo. Ši sistema atlieka labai svarbu vaidmenį, kai kalbame apie apmokestinimą, tad manau, mes praleistume svarbę galimybę, jeigu e, NPR neįtrauktume į taikymo sritį. Aš prašyčiau pranešėjos e, gražinti šį aspektą į pranešimą, o šiaip manau, kad einama teisinga kryptime. Lauksime balsavimo transporto komitete. Dėkoju. Pone Vin Vandekamp. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir praėjusią kartą, aš perduosiu pono Salinį pastabas. Europos komisijos prašymą irgi perduosiu, pasižiūrėsiu, ar pranešėjas galės įtraukti pastabą susijusias su automatinio automobilių registracijos numerio atpažinimu. Mes tikrai atidžiai visko klausomės. Labai svarbu, kad visos detalės būtų įtrauktas, nes šiuo atveju jos yra nepaprastai svarbios. Ačiū, priminsiu, kad mes balsuosime dėl pranešimo taip pat e, gegužės 24-9 val. iš ryto. Kągi, mes net pabaigėme anksčiau savo posėdį, turėtume pradėti koordinatorių postį, bet ne visi jie atėjo, todėl skelbsiu posėdžio pabaigą ir vėl susirinkame penktą valandą. Ne, pusę šešių. pusė šešių. O gal, jeigu norit, galime ir šiek tiek pankstinti posėdį. Sakykim, penktą. Penktą, ar gerai jums? Ne, dar ne visi galės sudalyvauti. Telyčkos nebus. Kągi, teks palokėti iki pusės šešių, iki.